Šiandien yra tarptautinė moterų diena ir dėl to mes šiek tiek pakeitėme darbo tvarkį ir darbo tvarkį įtraukėme šį svarbų klausimą, kad pažymėtume šią svarbę datą. Šiandien kalbėsime apie moterų padėtį pasaulyje, vėliau e, bus jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro.